Lauks tolesnio bendradarbiavimo su Europos parlamentu, taip pat su e, moterų teisų ir lyčių lygybės komitetu. Dėkui. Ačiū komisarė. Diskusija šio klausimu baigtas. Balsuosime rytoj vidudienį. E, dalším bodem pořadu jednání je zpráva. Toliau mūsų darbo tvarkėje yra numatyta svarstyti ponios Garcia Perės pranešimą susijusį su moterų darbo sąlygomis paslaugų sektoriuje. Dabar suteiksime žodį pranešėjai. Jai skiriamos keturios minutės. Dėkoju, pirmininkė. Paslaugų sektorius sudaro maždaug 70 procentų viso užimtumo ES ir dauguma moterų būtent dirba paslaugų sektoriuje. Todėl, man atrodo, labai svarbu yra svarstyti šį klausimą ir atlikti studijas, kurias yra numačiusi atlikti komisija susijusias su šiuo klausimu. Norėčiau padėkoti, žinoma, visiems kolegoms, kurie leido man dirbti šį darbą, kuri prisidėjo prie jo, kurie leido pagerinti šį pranešimą ir bendradarbiavo su manim. Mes mėginome paliesti tokias temas kaip e, skurdas, kaip e, žirklės, atlyginimo žirklės, problemos, su kuriomis susiduria moteris, prekarizavimas ir panašus dalykai. Labai svarbu atkreipti dėmesį į keletą klausimų, kurie komisijoje susi, sukėlė labai įdomias diskusijas. Sakykime, lankstumas. Lankstumas darbo rinkoje yra toks dalykas, kuris leidžia turėti geresnės galimybės dirbti. Sakykime, moteriams lankstumas reiškia galimybę suderinti šeimą ir darbą. Bet lankstumas vėlgi neturi tapti uh, tokiu įrankiu, kurį valdo tik tai darbuo, dar darbdavys. Tai turi būti ir kolektyvinių susitarimų dalykas. Lankstumas turi būti teigiamas dalykas, kuris padėtų moteriams suderinti šeimą ir darbą. Kitas dalykas, įdomus dalykas šiame pranešime susijęs su nepilnos darbo dienos sutartimis. Moterys dažniausiai dirba nepilną darbo dieną. Nepilnos darbo dienos sutartys turėtų būti kaip numatyta kaip galimybė moterims dirbti, bet ne prievolė joms. Jeigu žmogus nori dirbti nepilną darbo dieną, tai jis turi turėti tokią galimybę, bet tai neturi būti prieval, prievolė. Lygiai taip pat pasakytina ir apie vyrus, nes ne tik tai moteris turi rūpintis šeima, bet ir jie. Negalime užversti visų šeimos rūpešių vien tik tai ant moterų pečių juk kalbam ne tik apie vaikų auklėjimą, bet ir apie vyresnių žmonių priežiūrą ir kitus dalykus. Šiame pranešime mes norime taip pat pasakyti ir, koks svarbus yra, kokios svarbios yra viešosios pas, paslaugos teikiamos vaikų auklėjimo ir pagyvenusių žmonių priežiūros srityje. 80 procentų darbuotojų šioje srityje yra moterys. Ir norime dar atkreipti dėmesį į tai, kad moteris labai daug darbo nudirba nemokamai. Jos dirba tiesiog vietoj socialinės valstybės, o to valstybės tuo tarpu stengiasi dar sumažinti socialinės išlaidas ir ragina moteris aktyviai dalyvauti darbo rinkoje. Tai yra prieštaravimas. Kitas dalykas - atlyginimų žirklės, apie kurias šiame parlamente buvo kalbėta jau ne vieną sykį. atlyginimo atotrukis rodo, kad moteris dirba dažnai, nepilną darbo dieną arba dirba labai sudėtingą ir prastai apmokamą darbą. Taigi atlyginimų atotrukis yra ne tik todėl, kad moteris tiesiog gauna mažiau, bet lygiai taip pat ta, ži, tos atlyginimų žirklės pasireikš ir pensijos laikotarpiu nes moteris gauna mažesnį atlyginimą, gaus ir mažesnę pensiją. Taigi valstybėms narėms reikia pasistengti, kad šitas atotrukis būtų sumažintas. Čia kalbama ne tik tai apie darbo sąlygas, bet ir apie teisės, darbuotojų teisės įmonėse reikalauti teisingo atlygio ir panašiai. Taip pat tai susiję ir su motinų apsauga ir numatoma direktyva šioje srityje. Parlamentas jau seniai reikalauja tokio dokumento, kuriame būtų garantuota ne tik galimybė gauti motinystės atostogas, bet ir tėvystės atostogas. Pirmininkė, noriu priminti ir tau tokį dalyką. Ekonomikos krizė be kita ko turi ir tokių pasiekmių, kad blogėja darbo sąlygos. Ir tas darbo sąlygų pablogėjimas labiausiai pakenkia tiems, kurie ir taip jau yra nuskriausti, o tai dažniausiai yra moterys. Todėl norime paprašyti komisijos ir toliau nepal nepaleisti iš akių šios ryties. Ačiū. Toliau spontaniškų pasakymų procedūra. Ir pirmiausia kalbės ponia Česka. E, panie przewodniczący! jutro będziemy głosować nad kolejnym sprawozdaniem odnoszącym się do sytuacji kobiet. ačiū pirmininke rytoj balsuosime dėl dar vieno pranešimo dėl moterų užimtumo situacijos paslaugų sektoriuje. labai svarbus tai klausimas kadangi moterų šiame sektoriuje dirba daug apie dvidešimt procentų iš viso dirbančių moterų. Tačiau moteris susiduria su didžiulėmis problemomis. Dažnai jos dirba menkesnės kvalifikacijos darbą, nei yra įgyjusios išsilavinimą, dažnai yra priverstos dirbti ne visą darbą dieną arba lankščių grafikų. Ir didelė dalimi tai aišku po to sąlygoja tas problemas, su kuriamis susiduria moteris, bandydama suderinti šeimos ir profesinį gyvenimą. Aišku, kad visų pirma reikia tinkamos infrastruktūros e, vaikų priežiūrai ar pagyvenusių šeimos narių globai. Reikia galvoti apie profsąjungų ir kitų organizacijų indėlį čia įgyvendinant tas priemonės, kurios leistų geriau įvertinti bendrą situaciją. Ačiū, ponė Vertman. Faktas yra tai, kad ES moterys uždirba 16,5 procento mažiau negu vyrai ir sudaro maždaug 80 procentų visų mažiau uždirbančių žmonių. Mano šalyje moteris 2010 metais uždirbo maždaug 60 procentų nuo vyrų vidutinio darbo už atlygio. Taigi yra ir toliau tie skirtumai. 2010 metais moteris užėmė labai nedaug vietų didžiųjų Europos įmonių valdybose Galų gale turi moteris gauti vienodas teises su vyrais. Ir moteriams yra labai sunku suderinti profesiją ir šeimą, ir vaikų auginimas yra labai didelė kliūtis siekiant moterims profesinio tobulėjimo. Taigi mes čia esame dar tik kelio pradžioje. Ačiū. Toliau ponia Beninova. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci v odvetvi služieb bolo. Dėkoju, pirmininkė. Paslaugų sektoriuje dirba apie 70 procentų visų ES užimtų apdirbančių žmonių. Žmoterų skaičius šiame sektorėje taip pat yra didesnis negu vyrų. Tačiau šioje srityje, kaip niekur kitur, yra labai daug įsišaknyjusių stereotipų. Yra nus, tokia nuostata, kad yra tam tikros vyriškos ir moteriškos profesijos. Moteriškos profesijos susijusios su tokiais dalykais, kuriuos moterys ar šiaip ar taip dažniausiai daro namuose. O šie darbai yra labai prastai apmokami. Yra didžiulis atotrukis tarp moterų ir vyrų atlyginimo. Jau minėta, 17 procentų moterų atlyginimas yra mažesnis negu kad vyrų, bet 80 procentų visų mažai uždirbančių žmonių yra moteris. Tuo tarpu moteris yra didžiaja dalimi universiteto absolventės, bet labai retai jos patenka į didžiųjų ES įmonių valdybas ir stebėtojų tarybas. Ačiū. Dėkojame. Toliau ponas Obermeier. Dėkoju, pirmininkė. Moteris 83 procentų moterų, 3 procentai moterų dirba šioje paslaugų sektoriuje. Ir jos dirba tą darbą ne tik todėl, kad tokie yra stereotipai, bet todėl, kad moteris turi ypatingų gebėjimų tam tikrose srityse, pavyzdžiui, mediacijoje ar marketingo srityje, jos gali geriau įsijausti į kitų žmonių būklę negu vyrai. Ir būtų visiškai kvaila manyti, kad mums reikia daugiau darželio auklėtųjų vyrų ar daugiau moterų, kurios būtų santechnikai. Tai būtų kvaila. Kitas, kitas dalykas yra darbo prestižas ir atitinkamas atlyginimas už tokį darbą, kad darbas, kuris dirba moteris, netaptų jų keliu į skurdą. Ačiū. Mėlyna kortelė, ponė Obermairi, ar jūs priimate ją? Prašau. Ask... Ačiū, noriu pasirauti pono Bermario. Jis galvoja, kad moteris būtų kvalifikuotos dirbti politikėmis. Ar jūs sutiktumėt, kad daugiau būtų moterų politikių? Um, atsižvelginti, ką jūs pasakėte, kad moteris turi puikius tarpininkavimo, priežiūros, globos įgūdžius ir taip toliau. Ačiū Jums už klausimą. Aš jau pačioje savo pasisakymo pradžioje pasakiau, kad Moterys skirtingai nuo vyrų turi tam tikrų gebėjimų įsijausti į kitų žmonių būklę ir aš manau, kad ir politikai šitą savybę būtų labai naudinga. Todėl esu įsitikinęs, kad ir politikoje, ir vadovaujamame lygmenyje, kaip jūs minėjote, būtų labai svarbu, kad būtų daugiau moterų. Bet tam visai nebūtinai reikia kvotų. Kvotos, man atrodo, yra neteisingas kelias. Aš pritariu kolegijai, kuri mano, kad vienodas atlyginimas būtų pirmasis ir svarbiausias žingsnis pirmin. Ačiū. Dar viena mėlynoji kortelė. Ar sutinkate? Madi, ponė Čiškova nori Jums užduoti klausimą. Aš tiesiog noriu sureaguoti į tai, ką Jūs pasakėte. Ar Jūs nemanote, kad mums reikia daugiau vyrų, mokytojų, vyrų uh, darželio auklėtojų, vyrų, slaugių ir panašiai. Kodėl nemanote, kad tai būtų reikalinga? Kiek jūs turite vaikų, ar jūs esate matęs, kiek vyrų yra pradinėse mokyklose dirbančių kaip mokytojai, kiek man yra žinoma, dabar yra labai stengiamasi pasiekti pusiausvyros tarp vyrų ir moterų tiek iki mokyklinio auklėjimo įstaigose, tiek ir slaugos įstaigose pana, ir panašiai. Ačiū. Ačiū Jums už klausimą. Aš visiškai aiškiai pasakiau, kad tai neturėtų būti prievarta. Neturėtų būti daroma prievarta. Jeigu vyrai norėtų dirbti tokį darbą, arba moteris norėtų atitinkamai mokytis techninių specialybių, tai viskas puiku, bet neturėtų būti tai skatinama dirbtinai. Aš tiesiog manau, kad priežiūra, slauga apskritai turėtų būti uh, labiau vertinama, už tai turėtų būti geriau mokama ir ta specialybė taptų ir vyrams, ir moteriams daug patrauklesnė ateityje, problema išsispręstų pati be dirbtinio įsikišimo. Ačiū. Dėkojame, tęsime mūsų diskusiją, ponė Basesku. Ačiū pirmininkė. Nesvarbu, esi moteris ar vyras, atlyginimas už darbą turi būti vienodas. Daugelį valstybių narių vis tik tai yra skirtumų, ypač kai na kalba apie moterų galimybės užimti vienas ar kitas pareigas ar gauti lygo atlyginimą. Ir tikrai pastebėjau, kad 2010 metais tik tai. Um, Tik vienas iš septynių stambių, tik kas septintas stambių Europos įmonių vadovų buvo moteris. Tai aš manau, kad reikia užtikrinti, kad moterų galimybės būtų ginamos taip pat ir mm, per ir teismų keliu, jeigu to reikia. Turi būti gerbiamas tarptautinės darbo organizacijos konvencijos principai dėl pagrindinių visų e, darbo normų darbo vietoje. Valstybės narės e, turi rūpintis, kad visi šie principai būtų įgyvendinti. Zaborska. Ačiū toliau, pana Zaborska. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Viem, že v tomto sektore je veľa problémov. Ačiū pirmininkė. Pone komisarė, šiame sektorėje tikrai yra problemų. Pranešimas rašo apie tai, kad mums reikia daugiau mokytojų, daugiau gydytojų vyrų. per mažai mokytojų vyrų, per daug vyrų direktorių. Šitą pusiausvyrą turėtų pasikeisti. Moterims turėtų būti suteikta galimybė suderinti darbą ir šeimą. Labai, daugam labai svarbu, ar gydytojas yra vyras ar moteris. Iki 2020 metų 3 ketvirtadaliai moterų ir vyrų turėtų dalyvauti profesinėme gyvenime. Tai yra ekonominė būtinybė. ir socialinės rūpybos įstaigose, ir mokyklose turi dirbti daugiau vyrų. Labai gaila, kad moteris, kurios pasišventė šeimai ir priežiūrai, pagyvenusių žmonių nėra gerbiamų tiek pat, kiek dirbančios šios ryties darbą. Dėkojame toliau, ponia Českova. Dėkoju, pirmininkė. Yra tokių profesijų, kuriuose moterų daugiau negu vyrų. Tai susiję ir su stereotipais egzistuojančiais mūsų visuomenėje. Sutinku su tuo, kad moterys turėtų būti apmokamos lygiai taip pat kaip ir vyrai, kad neiškiltų nei horizontali, nei vertikali segregacijos problema darbo rinkoje. Mes kalbam apie tokias profesijas, kurių prestižas visuomenėje yra labai menkas. Nors šiaip iš tikrųjų šios profesijos, sakykime, priežiūros rytyje yra labai svarbios ir pagarbos joms iš tikrųjų užtenka. Aš nepasisakau už labai griežtą teisinį reglamentavimą, bet sutinku su principiniais dalykais išsakytais šiame pranešime. Aš pritarčiau lankščiam darbo laikui, bet negaliu sutikti su tuo, kad ES turėtų teikti naujus pasiūlymus reglamentuoti šią sritį. Sakykime, nemanau, kad paslaugos, kurios susijusios su namų ūkiu, turėtų būti specialiai reglamentuojamos. Tuos šioje srityje dirba smulkios įmonės, kurioms tokio pobūdžio naujas reglamentas būtų didžiulė našta. Dėkojame. Sako pirmininkė toliau ponė Miranda. Ačiū. Komisarė pranešė. Dėkuoju už parengtą dokumentą. Tikrai daug moterų dirba paslaugų sektoriuje Bet e, taip pat tiesa yra ir ta, kad moteris dažnai dirba e, darbą su menkomis garantijomis, darbą ne visą darbo vietą, darbus, už kuriuos mokama mažiau nei vyrams, e, darbus, kurie egzistuoja jodoje šešėlinėje ekonomikoje ir taip toliau. Uh, Taip, galime tai vadinti lankstumu, kuris yra reikalingas įgyvenant reformas įvairiose valstybėse narėse, kaip kad, pažiūrėjau, Ispanijoje, nes reikia visokiausių apkarpimų ir, aišku, nukenčia dažniausiai būtent moterų darbuotojų teisės paslaugų sektorė. Ačiū poniai Mirandai, ponia Tikau. Ačiū pirmininkė. 2010 metais Europos Sąjungoje 83 procentai moterų E, dirbo paslaugų sektoriui 17 procentų. Mm, laikinų darbo vietų vėlgi buvo moterų darbuotojų užpildytos ir aš galvoju, kad laikas atėjo imtis konkrečių priemonių, kad būtų kovojama su tokiu darbu, kuris neteikia pilnų garantijų moteriams. Nors daug dar, aišku, moterų, nu, vis daugėja moterų, kurios naudojasi internetu ir taip toliau, vis tik tai moterų galimybė susirasti tikrai kvalifikuotą gerą darbą yra dar per menkos ir valstybės valstybės narės turi organizuoti nemokamos paslau, informacijos teikimo paslaugas, kad padėtų moteriams susirasti mm, darbą, taip pat, kad padėtų moteriams įgyti daugiau kvalifikacijų, papildomų kvalifikacijų, ypač informacinių technologijų srityje, kad moteris po to galėtų lengviau susirasti tikrai padorų darbą paslaugų sektoriuje. Ačiū, baigėme pasisakymus pagal procedūrą, prašau žodžio, dabar komisaro daly žodis. Thank you. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Ačiū poniai Garsijai Perės už pranešimą apie moterų darbo sąlygas. Pranešime pateikiamas e, išsamus ir gan baisus e, vaizdas. Iš tiesų, moteris nepakankamai atstovamos, e, dirba darbus be, be garantijų, na, turi mažai karjeros galimybių, nelabai gali derinti profesinį šeiminį gyvenimą. Ir žinoma, stereotipiniai lyčių vaidmenys gali prisidėti prie situacijos e, mažinimo. Ir žinoma, tai, kad moteris turi rūpintis vaikais, tai taip pat blogina jų darbo situaciją. Ta klausimą reikia e, skubiai e, spręsti, nes moters sprendimas turėti vaikų neturėtų reikšti, kad ji negali dirbti. Moteris nepakankamai atstovaujamos tarp postų kaip priimami sprendimai. Ir iš tiesų šitas klausimas yra svarbus komisijos darbo atverkėje ir nors nėra konkretaus tikslo Europa 2020 strategijoje pasiekti tam tikro moterų užimtumo procentų, vis dėlto E, yra e, pasakyta, kad 75 e, procentų užimtumą amžiaus grupėje nuo 24-48 metų reikėtų pasiekti labiau traukiant, traukiant moteris. Ir žinoma, labiau neįtraukiant moterų nepasiektumėm kito tikslo 20 milijonų daugiau darbuotojų iki 20 metų. Pirmasis Europos semestras parodė ir išvada yra tokia, kad valstybės narės turi geriau spręsti vyrų, moterų darbo užmokesčio atotrukio klausimą. Ir kai kurios valstybės narės susitelkė į tai, kad reikia uh, užtikrinti uh, priežiūros uh, paslaugas, uh, kad uh, dirbantis asmenys nepiknaudžiautų mokestinė sistema, reikėtų e, panaikinti užmokesčio e, atotrukį. Komisija stebėjo valstybių narių e, pažangą, pasižymėjo, kokia pažanga pasiekta, tačiau pažymėjo, kad reikia dėti daugiau pastangų. Komisija turi priemonių, kurios padėtų valstybėm narėm geriau renkti priemonės šioje srityje ir vienodų sąlygų taikymas moteriams, tai yra klausimas, kuris minimas mūsų pastarojo meto iniciatyvose ir tai reikštų ir um, labiau lygybę grindžiama uh, visuomenė, jeigu moteris būtų labiau įtrauktos. Uh, kalbama, e, kaip spręsti klausimus konkrečiau atkreipiant dėmesį į moteris užmokesčio atotrukis. Vienas iš tų klausimų, kuriuos reikia spręsti, reikia spręsti e, e, priežastis, reikia efektyviau taikyti taisyklės. Komisija 13 metais pateiks pranešimą apie tai gyvendimą direktyvą dėl vienodo užmokesčio. Komisija nesenai pradėjo įgyvendinti kitą iniciatyvą skirtą užmokesčio skirtumui panaikinti. Mokymai, gerosios praktikos mainai, tai bus pradėta organizuoti nuo šio rudens įmonėse. Ir vėl, tai, vėlgi 13 metais taip pat pažymėsime Europos vienodo užmokesčio dieną. Uh, ir parlamentas žino, kad komisija yra įsipareigojusi siekti, kad daugiau moterų žimtų aukščiausius postus. Pažanga dabar nepakankama yra, todėl komisija numato naują priemonę. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį užimtumo paketą, kur kalbam apie moterų integraciją į darbo rinką. Užimtumo pakete taip pat e, valstybės narės raginamos e, kurti e, nacionalinius darbo vieto planus, įtraukti tai į nacionalinės programas, siekiant pasinaudoti struktūriniais fondais, kad būtų suteikta daugiau užimtumo galimybių. Ir iš tiesų geresnė valdysena užimtumo politikos gali būti ta sistema, kuri galėtų padė, padėti gerinti moterų darbo sąlygas. Komisija rems um, IRT veiksmus, kad būtų uh, galima gerinti moterų padėtį. Trečia, darbas yra geriausia garantija siekiant išvengti uh, atskirties visuomenėje, tačiau uh, reikia galvoti apie socialinę įtraukti, netgi um, nuosmukio laikotarpiu, turi būti kuriamos socialinės paslaugos, siekiant spręsti ilgalaikės e, globos iššūkius. Reikia e, kurti darbo vietas, kad moteris galėtų dalyvauti darbo rinkoje. Pokyčius reikia dėkti e, vietoje ir tikiu, kad tai bus daroma siekiant panaikinti tą skirtumą tarp vyrų ir moterų. Ačiū komisaru, baigėme diskusiją šio klausimu, balsuosime rytoj vidudinį. Dabar pagal, darbo, pagal darbo tvarkę turime svarstyti pono Trenta Filidės